Welcome to the uh, Employment Committee meeting. Uh, can we work according to the agenda? Can we adopt it? Sveiki susirinkę užimkumo komiteto posėdį ir galime patvirtinti darbotvarkę, tai galime tą padaryti be jokių sunkumų. Keli pirmininkės pranešimai dėl vertimo šiandien. Uh, bus verčiama į visas kalbas, išskyrus suomių, maltiečių ir kroatų. Ir taip pat e, bus e, svarstant šeštąjį klausimą verčiama į ženklų kalbą ir bus e, verčiama ant ekrano. Noriu pasakyti, kad ponas Rapkė, Europos liaudės partijos frakcijos narys, taps e, tikruoju komiteto nariu. Norime pasveikinti jūs savo komitete. Svenas Šulce, kuris anksčiau buvo tikrasis komiteto narys, taps pakaitiniu ir jis pakeis ar pavaduos ponę Greslę. Pons Finč, FDD frakcijos atstovas. Pakaitinis užimtumo komiteto narys yra keičiamas ponė Burns. Dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas. Uh, praėjusių posėdžių protokolo tvirtinimai, ar galime jas patvirtinti? Ačiū. Ir iš karto perikime prie balsavimų. Ar esate pasiruošę savo balsavimo korteles? Įdėkite jas į balsavimo įrangą. Pradėsime nuo 170 pakeitimo dėl e, pranešimo, kaip užtikrinti minimalės pajamas kovojant su skurdu. Šį pakeitimą žodžiu teikia SD frakcija, kas už, ponė Jezlovietska, prašau žodžio. Neturiu balsavimo kortelės, aš balsuosiu keldama ranką. Pirmininkė, nežinau, ar tai įmanoma. Galbūt galėtumėte e, pasirūpinti pakaitinę kortelę. Nu, bet kokiu atveju mums pranešėte. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmoji pastraipa, 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Ir dabar perėsime prie 131 pakeitimo, kas už kas prieš, susilaiko pritarta. Siūloma pastikrinti balsavimo rezultatus dėl 131 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar galime baigti balsuoti? Ar galėtume dar kartą surenkti elektroninį balsavimą dėl 131 pakeitimo. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta vieno balso persvara. Dar kartą pamėginsime trečią kartą balsuoti. Jūsų balsas, ponė Jezlovietska, bus įskaičiuotas. Taigi trečią ir paskutinį kartą balsuojame. Pirmininkė, Padėtis yra tokia, kad du kolegos neturi balsavimo kortelių ir jie prašo, kad jų balsai būtų priskaičiuojami. Mes taip esame įpratę elgtis visuomet. Nebūtinai taip turi būti ir šiandien, bet mes visą laiką taip elgdavomės. Taigi trečią kartą balsuojame, balsuoti pradedame dėl 131 pakeitimo. Ar visi balsavote? Ar galime baigti balsuoti? Taip, baigiame. Kieno balsus dar turime papildomai priskaičiuoti, pono Girikį, jūs balsuojate prieš ir ponė Izlovietska.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 egzistuoja dar viena galimybė, pavyzdžiui, nepriskaičiuoti paskutinio balso, nes balsuotojas pavėlavo, tai būtų balsai pasiskirsti tokia atveju po lygiai. Manau, kad mes jau nusprendėme, kad 23 balsai už, 22 prieš. Ponas Mata. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų egzistuoja tam tikros e, posėdžio tvarkos taisyklės. Pone Harkin teigia, kad mes esame įpratę tai balsuoti. Aš manau, kad e, reikia atvykti balsavimo laiku ir nešti savo balsavimo kortelę, nes priešingų atveju e, balsavimas dėl vieno pakeitimo trunka 20 minučių. Reikia atvykti laiku, reikia atsinešti korteles. Jeigu kortelių nėra ir laiku netvykstama į balsavimus, tuomet tie balsai paprasčiausiai e, yra neskaičiuojami. Pone Jezlovietska, ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau priminti, kad mes čia laikomės nustatytų taisyklių ir e, šiuo atveju sprendimą priima pirmininkė Ir dėja egzistuoja tokiu atveju, kad ne dėl mūsų kalties ne, negalime atsinešti kortelių į posėdį ir vis tik tai turėtume turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Jeigu neturime galimybės to padaryti elektroniniu būdu, tai turėtume, turėtų mums būti suteikta galimybė pareikšti savo balsą keliant ranką. Pane pirmininkė. Jeigu jūs neturite savo kortelės, tai uh, turim raštų sprendimą, bet taip elgtis kaip dabar negalime. Pane Jongerijus, aš girdėjau per praeitus posėdžius, kad uh, Buvo susitarta, jog žmonės neturintys balsavimo kortelių negali būti skaičiuoti. Jeigu taip yra, tai siūskim to žmonės namo, nes kitaip mes iki keturių sėdėsim ir nepajudėsim į priekį. Mr. Lavriller. Deux remarques, madame. Ce matin, il y avait la commission des affaires constitutionnelles qui se. Konstitucinių reikalų komitete tokių problemų irgi būna, bet jeigu kolegos pamiršta korteles, paprastai jų balsai yra įskaičiuojami be problemų. Uh, Kita vertus, egzistuoja bilsų tikrinimas, o ne vardinis balsavimas. Tai yra du skirtingi dalykai. Mes e, ne plenariniam posėdį vardiniu būdu balsuojame. Jeigu vardiniu balsu, balsuoja, būdu balsuoja, tai negalima e, balsuoti rankos pakelimu, o čia mes tiesiog norime, kad būtų tiksliai suskaičiuota e, dėl vieno ar kito pakeitimo. Visai e, nesvarbu yra paslėpti, kas kaip balsavo. E, Todėl, jeigu kolegos neturi kortelės, mes galime leisti jiems kitai balsuoti. Jie gali atsistoti, pavyzdžiui, arba ranką pakelti ir turi būti skaičiuoti. Yes, can... Uh, Taip. Apie tai negalim dabar diskutuoti. Per liuksės 30 minučių aš pasinaudosiu savo kaip pirmininkės poziciją ir pasakysiu, kad balsavimas baigtas. 23-22 balsų pasiskirstimas. Aš esu tikra, kad turėsim daug galimybių pakeisti šį rezultatą kitais, kitomis progomis balsuodami dėl tos pačios temos. Vadinasi, periname prie 133 pakeitimo. Sus, prieš. Pasitikrinkime dėl 133 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Ar yra salėje asmenų, kurie balsuoja neturėdami tokios teisės? Kas dar neturi kortelių, bet nori dalyvauti balsavime, tai tik ponia Jazlovietska. Gerai. Tai reiškia, kad 22 balsai už, 22 balsai prieš. Pakeitimas atmestas. 18 kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikom. Manau, kad reikia pas, pasitikrinti ir dėl 18 kompromiso, nes balsavimo rezultatai buvo neaiškus, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Un džiaugiuosi. Mums visiems nuo to tik palengvėjo 24 už 11 prieš pritarta 136 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritartas 137, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 138, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 100. Norite pasitikslinti dėl 138, balsuoti pradedame. Ir balsuoti baigiame. Dvidešimt septyni prieš, 16 už atmesta. 140 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 145 atsiimtas. Balsuosime dėl 19 kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 152 pakeitimas. Ne, 153, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 154, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 155, kas už, kas prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. Dėl šio pakeitimo pradėjome balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta dviejų balsų persvarą. Balsavimo rezultatas e, dėl to nebūtų pasikeitęs. Balsuosime dėl 156 pakeitimo, o jums, ponė Džentilė, atsiūsime greitų laikų techninę pagalbą. 156, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 162 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 163 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 164 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimt pirmas kompromisas. Papildomas. Kas už? kas prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl papildomo 21 bis kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 28 e, balsavus už. 170 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Dar kartą balsuojame, kas už, kas prieš, susilaiko. Vis tik pasitikrinkime elektroniniu būdu, 170 pakeitimas, pradame balsuoti. Ir balsuoti baigiame. Atmestą. 171 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 172 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 173 ir 174 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 22 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl Balsuoti pradėme ir baigėme dėl 22 kompromiso. Turime pakartoti balsavimą dėl 22 pakeitimo. Jeigu už balsuojate, spausti žalį mygtuką, jeigu prieš tai raudonai. Balsuoti baigiame, pritarta 23 nariams balsavus už. 186 pakeitimas dabar kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Pasitikrinkime. Dėl šio pakeitimo pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara. Šimtas devyniasdešimtas pakeitimas, kas už. Pritarta 203 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 205 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 206 pakeitimas, kas už, kas prieš, e, sakyčiau, kad atmesta bet pasitikrinkime dėl 206 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta vieną balso persvarą. 207 pakeitimas balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta atmesta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 215 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Dėl 215 pakeitimo balsuoti baigiame, pritarta vieno balso persvara. 216 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 26 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą Negaliu įvertinti balsavimo rezultatų, tikrinamės dėl 26 kompromiso, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 27 nariams balsavus už. Dvidešimt septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 225 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 233 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 234 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 234 balsuoti. Pradedame. Balsuoti. Baigiame. Pritarta 29 balsais už. 235 kas už, kas prieš Pasitikrinkime taip pat ir dėl 235. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 29 balsavus už 236, kas už, kas prieš susilaiko. Sakyčiau, kad pritarta Norite pasitikrinti dėl 236 pakeitimo. Gerai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vieno balso persvara. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 30 kompromisas, kas už, susilaikė pritarta, 31 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Du šimtai penkiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko du šimtai 40 pakeitimas. Tikrinamės. Pradame baigiamą balsuoti. Atmesta. 254 pakeitimas. Kas už, <clears throat> kas prieš. Susilaiko atmesta. 255 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 255 balsuoti. Pradedame ir balsuoti baigiame. Pritarta. 236 e, pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 32 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ar dabar šimtas, ne, 266 kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 266, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. Didelė balsų persvara. 267 už, prieš, susilaikė. Reikia tikrinti, kai balsavome dėl 267, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta dvie, dviejų balsų persvara. 260. Kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo pritarta. 269 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 270 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 271 su pakeitimu žodžiu, socdemų frakcijos, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Tris... 34 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau 284 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 286 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 35 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 294 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 295 už, prieš, susilaikė pritarta. Atmesta, atsiprašau. 296 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kai balsavome dėl 296, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas vieno balso persvara. 297 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta ekonomikos komiteto antras, kas už, kas prieš susilaikė pritarta, ekonomikos penktas už, prieš susilaikė pritarta, ekonomikos komiteto šeštas už, prieš susilaikė pritarta, ekonomikos septintas už, prieš susilaikė pritarta Man atrodo pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl septintojo ekonomikos komiteto pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 balsavus už. Aštuntas ekonomikos už. Prieš susilaikė pritarta. Devintas e, ekon už. Prieš susilaikė pritarta. Dešimtas ekonomikos komiteto už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl dešimtojo ekonomikos komiteto, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta keturių, keturiams, keturių balsų persvara. Vienuoliktasis ekonomikos. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 11. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta 27 balsams balsavus už 12 ekonomikos už, prieš, susilaikė, pritarta. Ekonomikos 14 už, prieš, susilaikė, pritarta ekonomikos 14. Galime patikrinti. Balsuojame. Dėl 14. Ekonomikos pakeitimo. Baigiame balsuoti. Pritarta. 31 balsavo už. Ekonomikos 18. Už. E, atskiriamis dalis ir dalis. Kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Kas už, Kas prieš susilaikė, man atrodo atmesta. Tikriname, kaip balsavome dėl antrosios dalies. 18 pakeitimo prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Pritarta. 29 balsavus už. 20 ekonomikos komiteto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta konstatuojamosios dalies punktui. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. E, ekonomikos komiteto už, prieš, susilaikė pritarta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kaip balsavome dėl 26 pakeitimo. Man pasirodė kitaip. Baigėme balsuoti dėl 26 pritarta. 27 ir Ekon F tapatus pakeitimai, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tikriname, kai balsavome dėl 28 pakeitimo. Pradedame balsuoti, balsuoti baigėme. 24 balsavus už pritarta. 30 pakeitimas atkrenta. 29 atkrenta. 31 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 32 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Trečias kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 37 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti. Prašau balsuoti dėl 41. Balsuoti baigėme. Pritarta. 24 balsavus už 42 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 43 už, prieš, tikriname, kaip balsavome dėl 43. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta 29 balsais. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Kom, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 51, ne, ketvirtas kompromisas, sako pirmininkė, už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 55 už, prieš, susilaikė atmestas. 8 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 61 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikę. Dar kartą. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 75. Kas už, kas prieš susilaikę pritarta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ir toliau 74 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad pritarta. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 77 už, prieš, susilaikė pritarta. Tikriname, kai balsavome dėl 77-ojo. We check amendment 77. The vote is open, but now it is closed. Baigėme balsuoti. Pritarta. Vieno balso persvara. 78 už. Prieš susilaikė pritarta. 12 kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 86 pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 13 kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 88 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 89 už, prieš susilaikė pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 92 pakeitimas už, prieš pritarta. 93 už, prieš susilaikė pritarta. 94 už, prieš susilaikę pritartę, 95 už, prieš susilaikę pritartę, 96 už, prieš susilaikę atmestas, 97 už, prieš susilaikę pritartę, 98 už, prieš susilaikę pritartę. 99 už, prieš susilaikė pritarta, šimtasis už, prieš susilaikė atmestas, penkioliktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, šešioliktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 109 pakeitimas už, prieš, susilaikę pritarta. 110 už, prieš, susilaikę pritarta. 111 pakeitimas už, prieš, susilaikę pritarta. 112 už, prieš, susilaikę pritarta. 113 už, prieš, susilaikę pritarta. 114 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 115 už, prieš susilaikė pritarta. 116 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ekonomikos H pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Ekonomikos I už, prieš susilaikė pritarta Man atrodo pritarta. Tikriname, kaip balsavimą dėl į pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 balsais. Ekon J už, prieš susilaikė pritarta. Ekon K už, Ikon K. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Ikon M. Už, prieš susilaikė pritarta. Ikon O. Tikriname, kaip e- dėl Ikon M balsavome. Prašau balsuoti. And the vote is now closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienu balsu. Ekon O už prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl ekon O dalies. Gali būti, kad rezultatas bus tas pats. Balsuoti baigiame. 21 už. Ekon P už. Prieš susilaikę pritartą. Tikriname, kai balsavome, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta 29 balsais. Ekon P už, prieš, susilaikė, pritarta. Ekon Q, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl konkų. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 balsams už. Ekon U už. Prieš susilaikė pritarta. Ekon V už. Prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl ekonvė, kad būtų aišku. All in favor. And the vote is now closed. Baigėme balsuoti. 44 balsavo už. Toliau nurodomosios dalies punktai. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas pakeitimas ir aštuntas draugė už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas. Reikėjo dėl abiejų balsuoti drauge. Kas už? Dvyliktojo. Gerai, tame tryliktas pakeitimas. Kas už? 13 ir 14 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesti. Tikriname 13 ir 14 kaip balsavimą dėl jų. And the vote is open and now it is closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dešimties balsų persvara. Penkioliktas pakeitimas už. Prieš susilaikė, pritarta. 16 pakeitimas už, prieš, atmestas. Tikriname, kaip balsavome dėl 16 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. 28 už. 17 pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė pritarta. 18 už, prieš, susilaikė, atmestas, man atrodo. Tikriname, kaip balsavome dėl 18. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 24 balsavus už. 19 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 20 už, prieš susilaikė pritarta. 21 už, prieš susilaikė pritarta. Ekon G už, prieš susilaikė pritarta. Bet dabar balsuojame dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Kas už? Turime balsuoti vardiniu balsavimu dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Pritarta 36 balsavus už septyniems prieš, keturiems susilaikius. Ačiū pranešėjai. Ir dabar periname prie kito pranešimo. Madame Toms, uh, eh, report on. Ponios Turm pranešimas apie eurozonos ekonominę politiką. Pradedame balsuoti dėl trečio kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Dėl trečio kompromisinio balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 41 pakeitimas. Atsiprašo. Pirmininkė, ketvirtas kompromisinis. Kas už? Kas už? Ketvirtas kompromisinis. Antram puslapį. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 49. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 49 pakeitimą. E, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 24 balsais. E, šeštas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, aš sakyčiau. Tikriname. 57 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 57. Dabar jau baigiame balsuoti. Atmesta vienu balsu. 58. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 7. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 64. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 8. Kompromisinis. Kas už? Kas prieš priimta. 66, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 68. 68. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Kas pasisako už vardinį balsavimą? On amendment 68. Dėl 68, kad balsuotume vardiniu būdu. Kas pasisako už? How many? 11. We need 11. 11. 11. So it's enough. It's enough. It's enough. Reikia 11, tiek turime. Net daugiau yra. Taigi verdinis balsavimas dėl e, šešiasdešimt aštunto pirma dalis. E, balsavimas baigtas. Atsiprašau, pradedamas. Balsuojame dėl pirmos dalies 68 pakeitimo. Priimta. 40 balsų. Lygiai tą patį. Čia turim daryti, nes socialdemokratai prašo, kad ir dėl antros dalies balsuotume vardiniu būdu. Ar kas nors pasipriešinti tam nori? We vote, Madam Moran Chartier, we vote on this. Uh... Pone Moran Chartier, Balsuojame dėl antrosios dalies vardiniu būdu. Vis dar 68 pakeitimas. Antroji dalis. Pradedame balsuoti vardiniu būdu. Okay. Uh... Gerai. Tada balsavimą baigiame. Atmeta. Atmesta 24 balsais. Trečia dalis. Atkrenta. Ne. Tas pats. Tas pats dalykas. Trečia dalis. Socialdemokratai nori, kad balsuotume vardiniu būdu. Dabar jau pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas dėl trečiosios dalies. 68 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 balsais. 69 pagėdimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas 17. Tas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimtas 71. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 72. Už, prieš susilaikė. Priimta 73. Dalimis EPP prašo dalimis balsuoti. Pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaikę. Sakyčiau, kad priimta bet galima patikrinti elektroniškai. Antroji dalis. Balsuojame. Septyniasdešimt trečių pakeistimo antra dalis balsavimas baigtas, atmesta. Dvidešimt keturi pasisakė prieš. 75 pakeitimas, kurį pateikė žodžiu EPP. Kas už?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

pakeitimo varianto. 75 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Aš sakyčiau atmesta. Tikrinkime. Balsuojame dėl 75 pakeitimo. <clears throat> Balsavimas baigtas. <clears throat> Dėl 75 pakeitimo baigiame balsuoti. Atmesta. 23 pasisakė prieš. 76 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79, ar ne? Reikia tikrinti. E, 13 kompromisas. Balsuojame elektroniškai. Is... Baigiame balsuoti. Priimta. Vienu balsu. Atsiprašau, vieno balso skirtumų priimta. 79 pakeitimas, pirmoji dalis. Kasgi pasisako už, kas prieš, susilaikę, sakykim, kad priimta. Antra dalis 79 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 80 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 81 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 87, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta Gali būti, kad atmesta, bet aš siūlau, kad patikrin, patikrinti. 88 pakeitimas, balsuokime. Balsavimą baigiame. Atmesta 26 balsais. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 90 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 91 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia socialdemokratai, kas už. Mm-hmm. Mm-hmm. And but it's the same. Yeah, so the error method is opposed yeah. Mm-hmm. without the original. Thank you. Uh, that means that. Ačiū reiškia balsuosime dėl pirminio teksto be pakeitimo. E, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinkime. Norime žinoti tikslius skaičius, prašau balsuoti. Mm. Na kągi, priimta. 30 žmonių pasisakė už. Priimta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 94, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 95, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 96, dalimis pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta, antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Norite tikrinti? Tikriname, pradedame balsuoti. Baigiame jau balsuoti. Priimta. 26 pasisakė už. 97 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 98 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 98 kas už, kas 9 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtasis pakeitimas balsuojame dalimis. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. P 104 pakeitimo antra dalis. Reikia už tai balsuoti kaip 12 kompromiso papildymas. Ar yra pakankamai žmonių? Okay, the... Vardinis balsavimas dėl antrosios dalies. Vadinasi, Dėl šio klausimo balsuojame elektroniškai. Balsuokime. 104. 104 pakeitimas. Antroji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta 24 balsais. 107 pakeitimas, balsuojame dalimis, EPP pakeitimas, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, antra dalis kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti antrąją dalį. 107 pakeitimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 pasisakė už. 108 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 109, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 111. But they were there standing up for... No. Yeah. Yes, you are many enough. Iš tikrųjų, jūsų yra pakankama. Vardinis balsavimas. Pakeitimo 111 pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 pasisakė. Prieš. Antra dalis, kas už. Oi ne, vardinis balsavimas. 111 pakeitimo antra dalis. Baigiame balsuoti. 37 už. 112 kas už. Kas prieš susilaikė. Priimta. 113 dalimis EPP prašymų. Pirma dalis. Kas už. Kas prieš Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikriname dėl antros dalies. Balsavimas pradedamas dėl 113 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas, atmesta. 27 pasisakė prieš, 114 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 115 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 116 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 117 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 120, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Tikriname 120 pakeitimą. Balsavimą pradedame, baigiame. Dvidešimt penkiais balsais atmesta. 121 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia socialdemokratai, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 122, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Atmestas, atsiprašau, 123, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 125. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 125. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atsiprašau, iš karto jis buvo atmestas 28 balsų. Uh, pasipriešinimu. 127. Kas už? Kas už 127? 127. Kas už? Kas prieš? Priimta. 128 paskui už prieš susilaikę priimta. 129 už prieš susilaikę atmesta. 130 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 131 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 132 atkrenta, todėl 133 iškart kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, aš sakau. Šimtas trisdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, šimtas trisdešimt penktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. E, konstatuojama dalis, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, antras, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Tikriname ketvirtąjį pakeitimą. Balsavimą pradedame. Vienu per daug yra iš EKR. Vienas iš jūsų turite atsimti savo balsą. Viskas dabar jau gerai. Šešių balsų skirtumų atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 15, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 17, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 19 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antras kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 25 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 26. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, prie, atmesta. 32 ir 33 kartu, nes jie vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. Tikriname dėl 34. Pradedame balsuoti. Vienu per daug yra iš EKR vėl. Dabar viskas tvarkoj. Dar vis vienu per daug iš EKR. <laughs> Is it okay then? Okay, uh, the... Puiku, baigiame balsuoti. Priimta 27 pritarus. Šiuo atveju netaip ir svarbu, ar vienu daugiau ar mažiau. 35. Kas už, kas prieš, susitlaikę, priimta. 36. Už, prieš susilaikė priimta. 37 už prieš susilaikė priimta. Vadinasi, dabar turime balsuoti dėl visos nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas vardinis. Dabar jau balsavimą baigiame. Pranešimas priimtas. 34 pasisakė už, 10 prieš. Sveikiname pranešėją už atlikus visą didelį darbą. Thank you for being part of the voting session. Now the... Ačiū, kad balsavote. Dabar tęsime komiteto posėdį. Kitas klausimas - Europos žmonių su negalė strategijos įgyvendinimas. Todėl šio posėdžio dalyje bus verčiama į ženklų kalbą ir turėsite galimybę pasinaudoti kortelėmis, kurios yra jums išdalintos ir jeigu kalbama bus per greitai, galėsite pakelti geltoną kortelę. Taigi dabar skirsime kelias minutės, kad kolegos galėtų pasilikti salėje arba iš jos išeiti ir toliau tęsime šeštąjį darbo tvarkės, šeštąjį darbo tvarkės klausimų svarstymą.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 Okay, we are only five, six minutes uh, uh, after the schedule. Uh, Atsiliekame penkiomis, šešiomis minutėmis nuo tvarkaraščių, tačiau tai reiškia, kad turime pradėti nedelsdami. Ir e, dabar svarstysime šeštąjį darbo tokias klausimą - Europos neįgalumo strategijos įgyvendinimas. Visi puikiai suvokiame primtų sprendimų mūsų komitete įgyvendinimo svarbą Kaip anksčiau minėjau, jeigu jums būtų sudėtinga klausytis vertimo, visuomet galite pakelti geltoną kortelę, jeigu kalbama būtų per greitai ir jeigu kiltų rimtesnių problemų, tuomet iškelkite raudonąją kortelę ir mes pamėginsime jums kaip įmanoma geriau padėti. Taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjai nes e, šiandien mes svarstysime daugiau nei 400 pakeitimų, kurie buvo pateikti ponios Stevens pranešimų dėl e, Europos neįgalumo strategijos įgyvendinimo. Dabar aš teiksiu žodį ponios Stevens. Prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Galbūt pamenate, kad prieš metus e, aš e, surengiau čia Briuselėje plenarinio posėdžio salėje konferenciją, kurios metu mes e, pabrėžėme savo daugiakalbystės paveldą ir įskaitant ir 32 ženklų kalbas ES. Daugelis jūsų lankėtės tame unikaliame renginyje, kuriame buvo pasitelkti tiek ženklų, tiek garsų kalbos vertėjai ir tai buvo beprecedentis renginys, kadangi dar niekada vienoje patalpoje toks didelis skaičius vertėjų kartu nedirbo ir aš tikiuosi, kad daugelis kolegų su tuo mano teiginiu sutiks. Tokie renginiai kaip mano minėtasis, e, vykęs praeisiais metais, yra labai svarbios priemonės siekiant e, užtikrinti prieinamumą e, kalbos negalė turintiems žmonėms. Taigi mes turėtume dabar tęsti pradėtus darbus ir pristatyti komisijai garės ir tikslus susijusius su Europos neįgalumo strategija po 2020 metų, siekiant, kad jie prieptų visus procesus susijusius su negalę Europoje. Mhm. Kalbant apie pakeitimus, labai džiaugiuosi ir jūs esate teisė pirmininkė, paminėdama 400 pakeitimų, norėčiau visiems padėkoti už jų pasiūlymus ir įnašą. Iš šio pranešimo rengimo džiaugiuosi, kad visiems mano pakeitimams pritarė didelis kolegų skaičius tiek tarp sėdinčių šioje salėje, tiek ir dirbančių tarp parlamentinėje e, neįgalumo darbo grupėje. Noriu padėkoti visiems už paramą. Kaip anksčiau minėta, mano pakeitimai buvo rengiami glaudžiai bendradarbiauti ir konsultuojantis su negaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, atsižvelgiant tiek į bendras problemas, tiek ir į atskiras specifines problemas ir požiūrius. Mano pakeitimais buvo siekiama papildyti pranešimo nuostatas, kad e, strategija prieptų visus e, žmonės su negale. Ypatingai didelį dėmesį skiriau europinėms iniciatyvoms, kurias įgyvendinant ES galėtų pademonstruoti savo kūrimo pridedamą vertę ir iš esmės pakeisti situaciją. Erasmus Plus programa, kuri privalo būti pritaikyta žmonėms su, su negale užtikrinant, pavyzdžiui, studentams dalyvaujantiems e, apgyvenimo paslaugas, taip pat neįgalumo kortelė europinė e, galėtų būti e, šis projektas pasiūlymas įgyvenimas panašiai kaip europinio sparkavimuose kortelė žmonėms su negale projektas. Kompromisiniai pakeitimai vakar buvo išsiuntinėti šešėliniams pranešėjams. Aš sugebėjau įtraukti kompromisinius pakeitimus didžiąją dalį pakeitimų nuostatų, įskaitant ir moterų reikalų komiteto teiktus pakeitimus. Noriu patikinti, kad mes iš tiesų nenorime kartoti praėjusių metų e, pranešimo dėl negalios strategijos įgyvendinimo. Mes e, ieškome būdų, kaip konkrečiai e, šią strategiją tobulinti. Siekdami šio tikslo mes esame numatę surinkti mažiausiai du susitikimus su šešėliais pranešėjais 41 ir galbūt 42 savaitės, e, savaitėmis ir būčiau dėkinga besirengiančiams posėdžiams ir susitikimams už kolegų komentarus ir pasiūlymus. Kolegos, baigdama Norėčiau pasakyti, kad siekdama pakankamai išsamaus, tačiau taip pat ir trumpo prašymo aš norėčiau paraginti e, kolegas e, e, patvirtinti tokius kompromisinius pakeitimus, kuriems galėtų pritarti visos politinės frakcijos. Praėjusiu metu Europos negalios strategijos pranešimus laukia didžiulės sėkmės ir aš tikiuosi, kad ir šiemet jis sulauks didelio palaikymo tiek užimtumo komitete, tiek ir plenarime postėje. Dar kartą noriu padėkoti Jums už paramą ir Tikiuosi, kad sugebėsime tiek komisijai, tiek visiems ES piliečiams su negale parengti tinkamą ir naudingą pranešimą. Nekantriai laukiu jūsų komentarų šią temą. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Suteiksiu dabar žodį. Poniai Jazlovieckai kuri pavaduoja poną Pliūrą, kurio nėra salėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau perskaityti pono Mar Mareko Pliūros pasisakymą, ponios ir ponai, mėla Helga. Su dideliu susidomėjimu perskaičiau pakeitimų pasiūlymus. Manau, kad vien ta aplinkybė, kad daugiau nei 400 pakeitimų buvo pateikta, pabrėžia dabartinis ir būsimos Europos neįgalumo strategijos svarbą. Esu įsitikinęs, kad daugumą pakeitimų praturtina Helgos pranešimą įvairiais vertais dėmesio aspektais. Daugelis kolegų, taip pat ir aš, kėlė klausimą, kaip strategiškai tinkamai reikėtų panaudoti europinės lėšas tam, kad susijusies su valstybių narių ir privačiomis lėšomis pasiekti kuo didesnį sverto efektą. Noriu pabrėžti, kad europinėmis lėšomis reikėtų remti pereimą nuo e, izoliuotos e, priežiūros ir slaugos negalių asmenų prie kiek įmanoma geresnių e, sąlygų sudarimo siekiantiems e, gyventi savarankiškai. Tam reikia pasitelkti atitinkamas technologijas, siekiant užtikrinti kuo didesnį prieinamumą ir mažinant su juo susijusias kliūtis. Daugelis kolegų kalbėjo apie švietimo ir užimtumo aspektus. Aš manau, kad šie aspektai yra verti dėmesio ir labai naudingi, nes tinkamas švietimas, profesinis mokymas bei tinkama politika siekiant įdarbinti neįgaliuosius asmenys yra labai svarbu siekiant pasinaudoti šios pakankamai didelės piliečių grupės potencialu ir padėti jiems atsiskleisti. Aš manau, kad taip pat tam tikros sisteminės grėsmės šiuo metu kelia ir sudaro didelės e, kliūtis e, siekiant didinti neįgaliųjų užimtumai. Tai atkreipė dėmesį kolega Ždanoka. Baigdamas po Mela Helga, tikiuosi, kad bus uh, sėkmingas darbas rengiant uh, kompromisinius pakeitimus ir uh, prašymas bus patvirtintas sėkmingai. Uh, tai buvo Marko. Uh, Pliūros mintis. Ponas Blinkevičiūtės salė nėra, tačiau Evelin Regner jos vardu pristatys jos poziciją. Ačiū, pirmininkė. Kaip Jūs minėjote, ponios Blinkevičiūtė šiandien posėdėje nėra, ji negalėjo ateiti ir paprašė perduoti <clears throat> jos išta, pe, pe, perduoti juos mintis. Jis yra Sotsdemų frakcijos šešėlinė pranešėja ir pateikė 37 pakeitimus. Dauguma jų liečia šiuos klausimus. Visų pirma, nuoroda į pagyvenusius asmenys pranešime, nes jį mano, kad tai e, daugeliu aspektų susijęs su strategija dėl negalios. Uh, Antra, dėl įtraukties, dėl nuoraudos į laikiną negalę įtraukties. Tai labai svarbu, kai kalbame asme, apie asmenis su funkciniais sutrikimais, kuriems ypač aktuali prieiga, kaip ir visiems beveik Europos piliečiams. Toliau, dėl siūlymas įtraukti nuorodą dėl prevencinių priemonių, dėl e, sveikatos ir saugos darbe ir dėl svarbos užtikrinti, kad asmenys su negale būtų aktyvus. E, aktyviai dalyvautų darbo rinkoje. Ir ragina komisiją išplėsti ES prieigos reikalavimus ir taikyti juos visam viešajam trans transportui ir praktinis pasiūlymas siūlo e, skubios pagalbos numerį 112 padaryti visiškai prieinamu ir e, asmenims su negale. Dar vienas pakeitimas e, e, dėl tarybos, darybos dėrybų su taryba, svarstant kovos su diskriminacija direktyvą, svarbu įveikti susidariusią klavetę ir taip pat akcentuoja, kad svarbu užtikrinti, jog 2030-ųjų ES strategijoje su negale dėl negalios būtų numatyta socialinės įtraukties sistema apimanti visą Europos Sąjungą ir būtų užtikrinta asmenims su negale mm, pašalpų galimybė per visą jų gyvenimą. Ragina valstybės narės kurti socialinės apsaugos sistemas e, skirtas asmenims su negale, kurios užtikrintų padoro gyvenimo lygį. Aš ap, apžvelgiau šiuos pakeitimus ir pane Blinkevičiūtė taip pat noriu padėkoti Helgai Stevens pranešėjai už visą jos gerą darbą ir tikisi tol, bendro e, atliekamo drauge atliekamo darbo rezultato. Ačiū. Pone Harkin toliau. Ačiū. Kaip ir anksčiau noriu vėl padėkoti ir pranešėjai Helgai Stevens už labai nuoseklų darbą, labai gerą darbą rengiant šį pranešimą. pasirašiau po daugeliu jo pakeit, jos pakeitimų, po kai kuriais nepasirašiau, ne dėl to, kad aš jiems nepritariu, bet dėl to, kad man kilo kai kurių klausimų, kuriuos e, norėčiau išsiaiškinti. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė pati Helga savo pasisakymę. Visiškai sutinku dėl e, komentaro apie Erasmus programą. Tai ji turi atitikti kai kuriuos reikalavimus ir mūsų komitetas turėtų labai aktyviai už tai pasisakyti. Taip pat sutinku su jūsų pasiūlymais dėl prieigos e, akto. Pakomentuosiu savo pačios pakeitimus ir paskui porą žodžių apie kompromisus. Mano pačios, dėl mano pačios pakeiti, konkrečių pakeitimų noriu, kad mes e, paremtume galimybę E, gyventi žmonėms savarankiškai. Vakar Bruselėje vyko tam skirtas renginys, buvo 28 valstybių atstovai, beveik 300 žmonių. Tai labai aktyvus raginimas, kuris kas keletą metų pasigirsta arba Bruselėje, arba Strasbūre. Mūsų frakcija norėtų, kad kovos su diskriminacija direktyva e, išbristų iš aklavėtės taryboje ir mes pasisakytume už griežtesnės formuluotės nei tas, kurias, kurias pasirinko pranešėja. Yra nemažai pakeitimų dėl, dėl 83 punkto. Tikiuosi, kad mes juos svarstysime šiame komitete. Kai, kuriu, kai kuriems tų pakeitimų galime pritarti, kai kurie, man atrodo, naina per toli. Galbūt ne pats geriausias um, sprendimas bandyti apspręsti šiame viename pranešime, kas turėtų būti įtraukta į kitą pranešimą. Kalba apie teisėkuros pranešimą, kurį svarstome komitete, komitete todėl porą atvejų sušvelninau formuluotės pakeitimuose 83 punktui. Ir man bus įdomu išgirsti, ką kiti kolegos apie tai mano. Uh, Turiu klausimą. Nes daugelie pakeitimų kalbama apie sprendimų prieimimą ir sprendimo prieimėjų e, pa, pa, pavaduotojus pakaitinius asmenys. Šioje srityje konkrečios patirties neturiu, bet man tai atrodo labai sudėtingas sritis ir man atrodo, kad bandymai patvirtinti labai griežtas pozicijas juoda arba balta nėra geriausias sprendimas. Noriu diskusijų, norėčiau išgirsti kolegų nuomonės. E, nekalbėjau apie tai su uh, asmenų su negale uh, atstovaujant grupių atstovais. Todėl norėčiau šią temą aptarti. Neturėjau laiko peržiūrėti uh, kompromisinių pakeitimų. Tačiau, kadangi pasirašiau po daugeliu pačios Helgos pakeitimų, tikiuosi, jog mums pavyks rasti kompromisus, kurie bus primtini mums visiems. Ir kaip jau sakiau, dar kartą noriu padėkoti Jums už labai kruopštų ir nuodugnų darbą rengiant šį pranešimą. Ačiū. Toliau žodis poniai Kunevai. Ačiū, panė pirmininkas, norėčiau padėkoti pranešėjai ir už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą dėl žmonių su negale Europinės strategijos. Savo pranešime jie atsižvelgia į visų negalėsiams atstovaujančių organizacijų teikiamus pasiūlymus ir mes norime taip pat pareikšti savo paramą teikiamiems pakeitimams, visiems pakeitimams. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į kai kurias temas, kurios mano vertinimu nusipelno ypatingo dėmesio diskutuojant apie šią strategiją. Pavyzdžiui, kelius pavyzdžius noriu pateikti. kurie, manau, yra svarbu šios diskusijos kontekste. Pavyzdžiui, nors kaip įdėmėsi tam tikrus priemonės ir veiksmus, kuriais e, būtų galima labiau integruoti žmonės su negaliai mūsų visuomenė, sudarant jiems tinkamas sąlygas gyventi savarankiškai, ir pakeičiant atitinkamas nuostatas ir teisės aktus valstybės narėse taip pat e, užtikrinant geresnę prieigą prie įvairių produktų ir paslaugų, galimybės, pavyzdžiui, naudotis e, turizmo paslaugomis, e, pramogauti. Tai yra labai svarbu žmonėms su negale. Atitinkamos taupimo priemonės, kurios šiuo metu yra taikomos, neturėtų neigiamai įtakoti asmenų su negale apsaugos ligmens arba jų teisų. Būtina užtikrinti jiems vienodas teisės, nes e, ir šiaip daugelį gyvenimo sričių žmonės su negalė, asmenys su negalė yra diskriminuojami. Europinė žmonių su negalė strategija taip pat uh, kova su smurtu prieš juos ir e, jų seksualinių teisų užtikrinimas. Šie aspektai taip pat minimi atitinkamuose pakeitimuose. Ir manau, kad pranešės pasirinktas požiūris yra tinkamas ir praktiškas iš šios aspektus. Dar norėčiau pabrėžti, kad e, siūlomos programos, minimos programos tikrai nusipelno paramos ir mes toliau bendradarbiausime, žengdami tinkamą kryptimį, nes tikrai negalime leisti, kad ši politikos sritis e, patektų į antrąjį mūsų sprendimų politinių planą. Pone Ždanokai žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti paramą ką tik kalbėjusiai poniai Kustadinkai. Dėl to, kad čia negali būti daug prieštaravimų. Visi sutarėme dėl to, kad ES teisės aktai turi būti patobulinti, kad pasirūpintume asmenimis su negale ir asmenimis su funkciniais sutrikimais. suteiktume jiems galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. Mes pateikėme daug pakeitimų prioritetinėse sritise mūsų, tokiuose kaip užimtumas, švietimas ir mokymai, socialinė apsauga bei sveikata. Dėkoju poniai Stevens už jos nuveiktą darbą rengiant pakeitimus ir kompromisus Žinoma, per trumpą laiką mm, kompromisai buvo parengti neseniai. Turėjome laiko visko dar apriepti, peržiūrėti. Aš tikiuosi, kad visą tą darbą nuveiksime per šešėlinių pranešėjų susitikimus, nes yra visos galimybės parengti gerus pakeitimus ir tikėtis gero pranešimo. Ačiū, ponė Stevens, ir dirbsime draugę kartu toliau. Ačiū. Thank you, uh, Laura. Ačiū, Laura Egėja, FDD. Iš FDD frakcijos uh, jos nėra ir niekas jos nepakeičia. Toliau Joel Malen, ENF frakcija. Jie tikriausiai atstovauja ponas Martin. Ačiū. E, Deja, turiu atsiprašyti, kolegės nėra. Toliau žodis tiems, kurie jo prašė. Ponas Pirinski, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Ačiū pirmininkė, norėčiau pasisakyti bulgariškai. Dėkui. Be jokios abejonės ES strategijos gyvendinimas yra svarbus, e, tai yra prioritetinė užduotis. Turime surasti labai svarbu surasti tinkamas formuluotės pranešime bei įsigilinti į e, kiekvienos valstybės narės problemas. Todėl noriu pasakyti, pakomentuoti ponios Stevens žodžius pasakytus įžanginėje kalboje. Ji kalbėjo apie konferenciją, kuri vyko šių metų pirmame pusmetyje ir buvo surinkta Europos parlamente. Noriu dar kartą priminti šios konferencijos e, svarbu vaidmenį E, vykdant švietimo programas, informavimo programas, taip pat įmantis veiksmų, kad ši graži strategija būtų gyvendinta. Paaiškėjo, kad dvi ES valstybės narės neturi e, teisės aktų numatančių gestų kalbos naudojimą. Viena iš tų šalių yra Bulgarija. Konferencijoje dalyvavo grupė žmonių, Bulgarijos atstovų, kurie naudojo gestų kalbą. Kai jie grįžo į Bulgariją, draugė su mano kolegomis buvo parengtas įstatymo projektas ir noriu pasakyti, kad aš konsultavausi su ponė Stevens ir noriu jai labai šiltai padėkoti, man, nes ji man tikrai daug padėjo. Ji padėjo ir mano kolegoms suteikė medžiagos bei e, pakonsultavo. Deja, balsuojant Bulgarijos parlamente, ne, sėkmė mus aplenkė. Buvo patikta kai kurių argumentų, dėl kurių nepavyko e, patvirtinti įstatymo projekto, parlamento dauguma nebalsavo už, už tą įstatymą. Galbūt patvirtinus mūsų pranešimą čia reikėtų, galbūt reikėtų apsvarstyti specialius veiksmus, kuriuos reiktų gyvendinti valstybėse narėse. Ir prireikus, pama, kur reikia mąstyti apie naujus teisės aktus arba Net tais atvejais, jei valstybėse yra, jau galioja įstatymai šią temą, galbūt juos reiktų peržiūrėti ir pakoreguoti. Noriu padėkoti Jums už visą darbą ir už visą pagalbą, kurios sulaukiau iš Jūsų, ponė Stevens, e, rengiant šį pranešimą. Tikrai tikiu, kad pavyks parengti gerą pranešimą. Labai įdomu. Toliau ponas Kosa. Noriu padėkoti nuoširdžiai poniai Stevens už atliktą darbą. Iš tiesų buvome susitikę su juo jau anksčiau ir dalyvaudamas ankstesnėse diskusijose aš pabrėžiau, kaip svarbu įtraukti į šį procesą taip pat pilietinės organizacijas. Tačiau dabar galtinis rezultatas priklausys tik nuo mūsų, pateikta labai daug pakeitimų neatsitiktinai didžiojoje jų dalyje E, nuostatas pateikiamas kolegų bendrai. Aš taip pat kartu su, kitam, su kitais kolegomis savo parašą padėjau po šiais pakeitimais. Pranešimo galutinis tekstas ir tuo esu tikras bus orientuotas į ateitį. Tačiau pabrėžti šiame kontekste tris aspektus. Ypač svarbu yra patvirtinti tokį pranešimo tekstą, kuriuo būtų daromas spaudimas komisijai, kad pastaroji kaip įmanoma labiau stengtųsi įgyvendinti prašymo teksto nuostatas. Tiesą sakant, iki šiol komisija šių pastangų ėmėsi nelabai nuo širdžiai e, ir nesame pasiekę tų tikslų, kuriuos esame užsibrėžę pasiekti, buvome užsibrėžę pasiekti iki šiol. Tai būtų vienas aspektas. Antras aspektas yra e, susijęs su įvairiomis e, teigiamai vertinamomis ir į ateitį orientuotomis programomis. Ir būtent todėl komisija privalo ryštingai toliau žengti į priekį siekiant e, teikti paramą sudarant neįgaliesiems savarankiško gyvenimo sąlygas. Europos parlamentas iš savo lėšų finansavo 2013 atitinkamą projektą. Ir šiuo projektu buvo bandoma užtikrinti internetu vertimą į ženklų kalbą. 35 tūkstančių eurų buvo skiriami, e, skirti šiam projektui tam, kad ES institucijų skelbiamą informaciją galėtų gauti visoje Europoje neįgalus asmenys gyvenantis. O ar buvo kokiu nors tolesnių veiksmų imtasi po šio projekto? Ne, nieko. Tarpu dabar yra, esame tokia situacija, kad žmonės turintys klausos negalę Europoje negali pasiekti mūsų Europos parlamento narių arba negali mūsų girdėti. Tuo tarpu sistema, e, kurią pasitelkus jie galėtų mus pasiekti, egzistuoja, reikia tik pradėti ją naudotis. Tuo tarpu komisija, atsakydama į daugelį mano paklausimų, teigia, kad vis dar vykdomas šios sistemos vertinimas. Ir tokiu būdu maždaug milijonas klausos negalę turinčių asmenų Europoje prieš parlamento rinkimus negali susisiekti su institucijomis. Tokia situacija visiškai neprimtina, todėl prašau palaikyti mano pastangą siekiant pakeisti situaciją šioje srityje. Dar vienas pastebėjimas susijęs su strategija ir jos įgyvendinimu, su tarpusavio sąsaja tarp šių dviejų aspektų. Laimiai kliučių mažinimo programa jau yra pakankamai pasistumėjusi į priekį, jos įgyvendinimas. Taigi, kartu su komisija dabar turime daryti spaudimą tarybai tam, kad pastaroji imtųsi reikiamų veiksmų. Mes jau surinkime pirmąjį svarstymą, dabar nekantriai laukiame atsakymo iš tarybos. Thank you. Ačiū. Vadinasi, galime pereiti prie kito kalbėtojo. Pone Jazlowiecka. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam także bardzo serdecznie podziękować za bardzo dobrą pracę. Aš taip pat norėjau padėkoti e, Helgai už puikiai atliktą darbą ir puikiai įsivaizduoju, kad galutinis pranešimo tekstas turės didelę įtaką Europos neįgalumo strategijai strategiją. Noriu kreipti dėmesį į du aspektus, kuriuos minėjo taip pat ir Marekas Pliūra. Labai svarbu pradėti renkti europinį paramos modelį žmonėms su negale tam, kad e, leistume jiems užsitikrinti kuo savarankiškesnį gyvenimą ir kaip sudarytume tam palankesnės sąlygas. Taip pat labai svarbu ugdyti talentus tarp neįgaliųjų tam, kad e, padidintume jų užimtumą, tam, kad e, sumažintume darbdavių nenorą įdarbinti tokius asmenys. Turėtume siekti pakeisti taip pat ir vyriausybių mąstyseną valstybėse narėse nes e, šioms vyriausybėms turėtų būti garbė ugdyti neįgaliuosius talentus. Pat norėjau pasidalinti kai kuriamis savo mintimis, kurios galbūt sukels tam tikrų ginčių ateityje ir diskusijų, kontroversiškai šiek tiek atrodys. Aš noriu pasakyti, kad man žodis neįgalumas arba neįgalusis nepatinka, nepatinka. Kiekvienas iš mūsų yra tam tikrą prasme neįgalus ir aš manau, kad asmenys, kurie vadinami neįgaliaisiais, turi ypatingų gebėjimų ir talentų, jie kiekvieną dieną privalo įveikti tūkstančius, tūkstančiais kliūčių daugiau nei likusiai asmenys likę e, kiti žmonės ir jie kartais turi ypatingų talentų ir savybių. Ir e, tais talentais reikėtų pasinaudoti ir reikėtų siekti juos ugdyti. Ačiū. Ačiū. Toliau. Paklausiu, ar ponė Emnal Grange, skiriaus vadovė, nenorėtų pasisakyti. Imakulata Plasencija atvyko vietojos. Gal trumpai sureaguosi. Prašau žodis jums. Labai ačiū. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie padėkojo pranešėjai už padarytą darbą. Ir mm, leido parengti šį pranešimą. Be to galėjome rinkti daug pakeitimų, kurie išaiškino, kai kuriuos neaiškumus, problemas, kurias būtina pasverti prieš patvirtinant gyvenimo strategiją. Dėkuoju visiems už indėlį. E, tie pakeitimai leidžia apimti sritis, kurios didelė dalimi ir Europos komisijai rūpi rengiant strategiją. Norėčiau išskirti porą problemų. Lyčių lygybės klausimas. Jūs žinote, kad daug pakeitimų yra pateikta ir įgyvendindami skirtingas e, funkcijas, galvodami apie skirtingas funkcijas, mes e, į tai atsižvelgsime. Galvojame, kaip e, išplėsti prieinamumo įstatymo taikymą. Tačiau aš turiu pasakyti, kad pripažįstame, jog užimtumo srityje išlieka iššūkių. Žvelgiame į pranešimę surašytas konkrečias rekomendacijas. Jose yra novatoriškų minčių ir galvojame, kaip įgyvendinti tą strategiją. Mes norėtumėm pasakyti, kad mes ir toliau e, renkame informaciją apie neįgalumą, yra pateikta daug pakeitimų ir e, minčių, bet tai, kad nėra įrašyta į strategiją dar nieko nereiškia. Tai, kad neįgalumo klausimas bus įtrauktus į visus dokumentus susijusius su e, socialiniu ramščiu, yra susijęs su uh, duomenų rinkimo e, patobulėjimu ir ES fondų geresnių panaudojimų, e, kad būtų apimta žmonių e, su negale problematika. Dėl pakeitimų rekomendacijų ateities strategijai galiu pasakyti, kad iš jos atsižvelgsime ir viską įrašysime. Ir Mes turime pasirūpinti, kad praktiškai visi tie elementai būtų įgyvendinti. Mes labai laukiame galutinio rezultato šios diskusijos. Pažiūrėsime, koks bus galutinis pranešimas. Esame pasirengę toliau bendradarbiauti ir pateikti paaiškinimų, jeigu reikės. Ačiū. Ačiū. Pone Stevens, ar norėtumėt kažką pasakyti? Baigiamą į žodį, prieš einant prie kito darbo tarkės klausimų, prašau žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už komentarus ir komisijai už išdėstytas mintis. Man atrodo, kad visiems svarbu bendradarbiauti, kad būtų pasiektas kuo geresnis pranešimo tekstas. Čia parlamente dar lieka daug nuveikti. Kaip sakiau praeitą savaitę ar prieš dvi savaitės Europos neįgalumo teisės akte e, išlieka daug e, klaustukų. Nėra teisingai suprantama, kokių kliūčių iškyla e, visuomeniai. Ir todėl e, gaila bus, e, kad tas komitetas bus perkeltas į kitą komitetą. Kad tas klausimas bus perkeltas į kitą komitetą. Mes turime įtikinti tarybą ir paaiškinti tarybai, kaip svarbu įtraukti žmonės su negale į visas Europos gyvenimo sritis. Neapimsime visko, jeigu mes nelyginsime teisės aktų su įgyvendinimo galimybėmis. Pasilyginkime su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Mes gedingai atsiliekame. Mes kalbame apie neįgaliųjų e, vienodas galimybės visuomenėje. Amerikiečiai yra žymiai labiau pažengę. Akivaizdžiai tai turi būti mūsų tolesnis žingsnis, atkuriant E, patikimumą. Aš tikiuosi jūsų paramos ir tikiuosi, kad galėsime glaudžiau bendradarbiauti šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Mes galėsime išsiaiškinti kai kuriuos klausimus. E, dėl daug ko tekste man jau e, klaustukų nelieka, aš esu pasirengusi pareng... suformuoluoti gerus kompromisus. Ačiū. Ačiū. Balsavimas užimtumo komitete spalio 19 dieną plenarnėme posėdėje lapkričio mėnesio sesijoje. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas. Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl Europos paslaugų elektroninės kortelės įdėgymo. Žodis poniai Harkin. Thank you, Chair. Um, Ačiū pirmininkė. anot komisijos, reguliavimo klytis, kliūtis išlieka didžiausios teikiant e, paslaugas per sienas ES. Paplitęs įsitikinimas, kad e, egzistuoja didesnis augimo potencialas Jeigu mes pasinaudosime paslaugų direktyvą, mes galėsime palengvinti efektyvesnę prieigą įmonėms, kurios nori teikti paslaugas per sienas. Europos komisija mano, kad elektroninės e, kortelės įdėgymas leis pagreitinti paslaugų tiekimą per sienas ir supaprastins administracinės procedūras. Taip pat atkreipkime dėmesį į tai, kad anot Europos komisijos bus supaprastinti tokie dalykai kaip draudimo išdavimas ir panašiai. Svarbu pripažinti, kad paslaugų kortelė apima visą eilę verslo sektorių, pavyzdžiui, buhalteriją, inžineriją, mokesčių konsultantus, architektus, statybos sektorių ir kitus dar sektorius, pavyzdžiui, kelionių agentus. Svarbu pripažinti, kad šiame pasiūlyme nėra suteikiama jokių papildomų teisių paslaugų tiekėjams, jokių papildomų teisių uh, kurios čia surašytos, e, nėra išrasta naujai, jos visos yra paslaugų direktyvoje. Būtent apie tai rašoma pasiūlyme, tačiau yra nemažai problemų, kurias turime panagrinėti. Pirmiausia, ir šis komentaras bendro pobūdžio. Egzistuoja didelis pasipriešinimas iš pačių paslaugų teikimo atstovų šiai elektroniniai korteliai. Profesinės sąjungos e, tame sektoriuje pasisako prieš tai. Ir kai taip atsitinka, reikia dar kartą peržiūrėti savo pasiūlymą. Peržiūrėti savo pasiūlymą. Yra išsakyta labai daug racialių nuomonių Vokietijos ir Austrijos bundestagai ypač kovojo, kad šis pasiūlymas nebūtų priimtas. Taigi vienu metu man jau reikėjo priimti sprendimą, ar tęsti šį darbą ir stengtis pagerinti komisijos pasiūlymą, ar tiesiog nuleisti rankas ir sakyti, per daug čia visko prirašyta, ir greičiausiai dėl to kils tik daugiau problemų. Mano sprendimas galų gale buvo pabandyti pateikti pakeitimų. Aš žinau, kad mano kolegos čia mane papildys. Jie irgi galėtų pateikti pasiūlymų, kurie tą tekstą uh, sutrumpintų. Pavyzdžiui, aš pasiūliau, kad mes išbrauktumėm statybų sektorių iš pasiūlymo Ir be to turėtumėm labai griežtai apriboti teisės akto taikymą draudimo srityje. Ir toksai gal supaprastintas variantas iškeltų mažiau problemų dėl laiko terminų ir pasiūlymas taptų geresnis. Dalį savo minčių aš jau surašiau savo pakeitimuose. Dar porą dalykų norėčiau paminėti. Šis mano pasiūlymas išplaukė iš Bundestago pastebėjimo. Labai daug buvo pasiūlymų, komentarų dėl juridinio pagrindo ir panašiai. Aš apie tai nekalbėsiu, kiti komitetai tą padarys. Bet vienu metu man buvo susidaręs įspūdis, kad Labai svarbu, jog šis pasiūlymas apvers santykius tarp Europos komisijos ir valstybių narių, bus kitaip negu numatyta sutartise. Pagal ES veikimo sutartis Europos komisija po preliminarios procedūros, numačiusi sutarčių pažeidimą valstybėje narėje, gali iškelti teisingumo teisme bylą. Bet pagal direktyvos projektą, kurį mes e, tuoj aptarsime, ir reglamentas, ir direktyva bus rengiami tuo pat metu, nes jie vienas kitą papildo, reikalauja, kad valstybės narės atmestų Europos komisijos neigiamus sprendimus ir apskūstų juos teisingumo teisme. Taigi priešingas pasiūlymas. Ir taip valstybės narės galės pasinaudoti teisę į e, teisėkurą. Tai labai rimta problema. Ir tai suteikia e, tam tikro turinio skundui, kad šis pasiūlymas e, e, nusėda valstybių narių lygmenių. Aš žinau, kad e, šiame pasiūlyme nėra išimčių pasiūlyta. Aš savo pakeitimuose bandžiau aptarti kai kurias mano įvardintas problemas, tačiau ne visas. Labai tikiuosi, kad jūs papasakosite, ką, kiti, ką jūs papasakosite, ką jūs galvojate ir tada atsakysiu su malonumu. Ačiū. Ačiū už tokią įžangą, ponė Harkin. EPP atstovaus ponė Šulce. Prašom žodis jai. Danke, Frau Vorsitzende. Ich vertrete heute unseren EVP. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju Europos Liaudės partijos frakciją šešėlinį pranešėją, kuris negali dalyvauti dėjų posėdėje. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Marijan Harkin už puikiai atliktą darbą. Iš esmės pritariu siekiui sustiprinti bendrąją rinką ir e, taip pat teikiamų paslaugų tarp valstybinių požiūrį, tačiau ne saugumo standartų ir kokybės sąskaita, todėl manau, kad naujoji e, pasiūlymas susijęs su nauja elektroninė paslaugų kortelė Europoje vertintinas kritiškai. Komisijos pasiūlymas nėra brandus, jame yra nemažai spragų, kurias privalome užpildyti. Ypatingai turime atkreipti dėmesį į tai, kad nereikėtų kurti lygiai grečiai veikiančių struktūrų, taip pat jau dabar egzistuojantis Reikia išsiaiškinti tarpusavio santykius tarp šios elektroninės kortelės paslaugų ir jau dabar egzistuojančio profesinio pažymėjimo europinio. Taip pat nemanau, kad būtų prasminga kurti naują priežiūros instituciją, galbūt reikėtų pasinaudoti dabar veikiančiomis struktūromis. Bet to būtina atsižvelgti į atskirų valstybių narių struktūras ir įgaliojimus. Vokietijoje, pavyzdžiui, veikia federalinė santvarka, ne federalinė valdžia būtų atsakinga už šios elektroninės paslaugų kortelės išdavimą, tačiau kiekviena federalinė žemė atskirai ir tai sukeltų papildomų problemų. Aš pateiksiu atitinkamus pasiūlymus dėl pakeitimų ir nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo su pranešėja ir visais šešėlės pranešėjais. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Reikner, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Užbėgdama už akių noriu pasakyti, kad e, šis pasiūlymas nėra teisėkuros pasiūlymas, e, kaip daugelis kitų E, tačiau jis turės esminės įtakos e, dirbantiesiems, savarankiškai dirbantiems asmenėms visoje bendroje rinkoje. Mes visi esame suinteresuoti, kad bendroji rinka veiktų sklandžiai, tačiau tai įmanoma tik tai sudarius atitinkamas sąlygas e, tiems, kurie teikia savo paslaugas, siūlo savo paslaugas tam, kad sistema bendra veiktų sklandžiai. Taigi, užbėgdama už akių Noriu pasakyti, kad bendroji rinka turėtų prisidėti prie žmonių gerovės kūrimo ir neturėtų būti savaiminis tikslas. Ir svarstant dabar teikiamus direktyvos ir reglamento projektus, mes, mums kyla nemažai klausimų dėl tos pridedamosios vertės. Turime direktyvą, kuri jau buvo įgyvendinama, tačiau dėl jos nuostatų vis dar lieka daug klaustukų, daug įgyvendinimo spragų, neaišku, į ką reikia kreiptis, kas yra tie partneriai, su kuriais reikėtų šias problemas aptarti ir išspręsti, tiek būtų iš ankstinių pastabų dėl šio aspekto. Taip pat e, su komandiruotėmis susijusios problemos šio teisės aktu nebūtų išspręstos šiuo metu tiek savarankiškas, tiek nesavarankiškas darbas ir teikiamos paslaugos nėra atitinkamai apibrėžtos, kuomet jas teikiantis asmenys yra išsiunčiami dirbti į kitas šalis, taigi kyla klausimas, ar iš tiesų tie tariamai savarankiškai dirbantis asmenys iš tiesų dirba savarankiškai, ar tik taip tariamai savarankiškai, ar tos įmonės yra tikros įmonės, ar tik tai tam tikros fiktyvios įmonės, taigi reikėtų rinkti atitinkamą informaciją E, šiomis temomis, tačiau dabar pasitelkus tą elektroninę paslaugų kortelę būtų galima dar labiau pasinaudoti egzistuojančiomis bendrosios rinkos spragomis. Kalbant apie atskiras nuostatas, aš turiu minėti dabar reglamentą pranešėją, atkreipė dėmesį ir pasiūlė daug įdomių aspektų, tačiau lieka daug atvirų klausimų, į kurias nėra atsakymų ir aš dabar norėčiau tos klausimus šiek tiek išsameu pristatyti, pavyzdžiui, nuostatos susijusios su e, tam tikrų draudimo, e, draudimo atsisakymų, draudimo, draudimo reikalavimo atsisakymų. E, aš manau, kad visi turėtume aiškiai suvokti, E, kad teikiant atitinkamas paslaugas privaloma užtikrinti jų kokybę, funkcionalu, funkcionalumą ir šią kalbu dabar bendrais bruožais, tačiau jie yra labai svarbus ir tam, kad užtikrintume funkcionavimą, būtina užtikrinti ir kontrolę, užtikrinti, kad galiojančias taisyklės e, iš tiesų galėtų, kad jie būtų laikomasi, nes nepakanka tam tikroje kelio atkarpoje, pavyzdžiui, nustatyti e, ribotą važiavimo greitį e, ir Vairuotojai, žinodami, kad toje tai atkarpoje niekometas greitis nebus tikrinamas, tikrai jo nesilaikys. Taigi aš manau, kad e, būtina ir visi suinteresuoti subjektai teigia, kad jau dabar e, galiojančios kontrolės ir priežos sistemos įdėgus šią elektroninę paslaugų kortelę dar pablogėtų. Mes privalome užtikrinti, kad teikiamos paslaugos būtų kuo aukštesnės kokybės, tačiau taip pat nepakenktų sąžiningai konkurencijai rinkoje. Aš kalbėjau čia pakankamai bendrais brožiais, tačiau noriu pasakyti, kad čia vėl e, siūloma vadovautis kilmės šalies principu, tas e, tarimas savarankiškas darbas, manau, kad suvešėtų ypač ypatingai opiuose, op, kuriuose sektoriuose. Aš žinau, kad kalbu per ilgai, tačiau e, tikiuosi leisite man dar keletą minučių pakalbėti, nes šiaip jau kalbu pakankamai trumpai. Ir kalbant apie atskirus ekonomikos sektorius, galima būtų pasakyti, kad juose įdėgus elektroninių paslaugų kortelę problemas dar labiau padidėtų ir Jeigu mūsų bendroja rinka būtų daugmaž homogeniška, tai e, tiek daug problemų nekiltų, tačiau vis tik tai mes turėtume svarstyti atskirus atvejus, atskirus specifinius atvejus ir nesivadovauti tik tai bendrai vien reglamento arba direktyvos nuostatomis. E, bendra situacija yra iš tiesų labai sudėtinga ir reikia atsižvelgti į tiek į padėties visumą, tiek ir atskirus jos aspektus. Ir e, dar kartą noriu pabrėžti, kad e, šiame pasiūlyme neižvelgiu pridedamosios vertės ir mano požiūris į šį projektą yra labai kritiškas ir netgi neigiamas. Ačiū Ulrike Trebesijus, salėje nėra, ar kas nors ją pavaduoja EKR frakcijos atstovų nėra. Tai reiškia, kad suteiksime žodį GUNGL frakcijos atstovams, tačiau jų taip pat salėje nėra. Pone Ždanopė, žaliųjų atstovė, prašau jums žodis. Ačiū. Noriu padėkoti Marijan ir visiems kalbėjusiems iki šiol ir kvestionuojantiems šį pasiūlymą, juo abejojantiems. Mums taip pat kilo nemažai klausimų ir kilo nemažai klausimų pradėjus šį pasiūlymą skaityti. Kad suvoktume ir iš tiesų šis pasiūlymas atneštų kokios nors naudos, ar būtų galima įtinkamai vertinti, pirmiausia reikia E, atlikti tinkamą Europinio profesinio pažymėjimo sistemos įvertinimą. Tas profesinis pažymėjimas buvo įdėktas 2016 sausio mėnesį, tai yra mažiau nei prieš dviejus metus ir būtų neblogai, jeigu komisija parengtų atitinkamą ataskaitą apie tai, kaip ši sistema Europinio profesinio pažymėjimo veikia, palyginant ją su šia naujaja iniciatyva. Žinoma, tvirtinama, kad ši e, elektroninių paslaugų tiekimo Europinė kortelė būtų dalyjama vadovaujantis savarankiškumo principu, tačiau pačiame pasiūlyme mes tokių iškių nuostatų nematome. Ir manau, kad e, vis tik tai ši elektroninių paslaugų kortelė užkrautų papildomą naštą ant verslininkų ir paslaugų teikėjų pečių, ypač e, tiems, kurie ketina veikti trečiosiose valstybėse narėse e, nuolatiniais pagrindais arba laikinai. Labai aukštai vertinu tai, kad e, palankiai vertina tai, kad Marian Harkin nori apriboti šių teisės aktų apriepti. Ir taip elgtis, manau, būtų tinkama, jeigu nuspręstume apskritai netmesti šio pasiūlymo. Mums kyla labai daug abejonių ir pirmiausiai norėtume pamatyti, išgirsti, ką konkrečiai siūlo pranešėjai ir po to jau galėsime suformuoluoti ir pristatyti savo poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Martin. Ačiū, ponė pirmininkė. E, bandome supaprastinti administracinę sistemą, kur yra sudėtinga, todėl būtų protinga parengti gerą rezoliuciją. Tačiau, kalbant apie šį pranešimą ir siūlymą sukurti elektroninę Europos paslaugų kortelę ir e, pa, palengvinti administracinės e, jungtis, e, čia noriu pakartoti jau kalbėjusių kolegų žodžius, ypač ponios Harkin, dėja e, projektas teigia, kad jo tikslas plėtoti vidaus rinką ir kovoti su e, kliūtimis tarp valstybinių m, mm, paslaugų teikimui. Kitaip sakant, šiuo tekstu kolegos norima apriboti suverenių valstybių kompetencijas, kurios negalės apriboti paslaugų teikėjų savo teritorijoje. Kita vertus, taip pat pastebime, kad daugelis sektorių baiminasi dėl to, kad atsiras e, netikrų savarankiškai dirbančių darbuotojų, taip pat e, atsiras daugiau komandiruotų darbuotojų. Būtent tokia iniciatyva. E, ir keliama bandoma apriboti e, tokių, tokius atvejus ir todėl kuriama ta kortelė. Ir trečia, mes manome ir manau, kad visiems šioje salėte esantiems š, taip pat atrodo, kad šios kortelės sistema sustiprins socialinį dempingą ir, ir nebus įgyta, ne, ne, žmonės neįgys visų reikalingų leidimų, taip pat nebus e, įvykdyti visi šalyse galiojantis reklamai, pavyzdžiui, Prancūzija pagal Prancūzijos sistemą. Taigi, mes manome taip pat kaip ir pranešėja. Ačiū toliau, ponia Šoirova. Pirmininkė. Noriu pakalbėti apie elektroninių paslaugų kortelės direktyvą. Tai laisvanoriškas įrankis ir mano nuomonė eksperimentas, bandymas paskatinti laisvą paslaugų judėjimą vidaus rinkoje. Manau, kad vertėtų E, pradėti dėrybas ir išsiaiškinti, ar tai tikrai geriausia priemonė. Galbūt pakeitimais bandyti apriboti kylančią riziką. Pranešėja Harkin kalbėjo apie tai, kad reiktų nurodyti profesijų sąrašą. Aš turiu kitų pasiūlymų dėl direktyvos. Bet kokiu atveju, jei mes pasipriešinsime šiai priemoniai, turime paaiškinti, kaip tuomet siūlome paskatinti paslaugų judėjimą vidaus rinkoje. Manau, kad tai padėtų geriau pripažinti kvalifikacijas ir koordinuoti pripažinimą, nes tuo tarpu e, sistemose išlieka skirtumų aptariama priemonė nebus privaloma, valstybės galės apsispręstis, ar ją taikys. Ir man atrodo, kad toks sprendimas būtų priimtinas. Geriau koordinuoti paslaugas vidaus rinkoje. Ir pagerinti ne tik darbuotojų, uh, darbo sąlygas, bet ir užtikrinti geresnės paslaugas, kokybiškesnės paslaugas vartotojams. Tai geras dalykas. Ačiū. Toliau vėl žodis poniai Harkin. Ar komisija norėtų ką nors pasakyti? Norite pasakyti po komisijos atstovų? Gerai. Prašau, ponas Šauz. Ačiū ponė. Deja, praradau pat. Atsiprašau, praleidau pačią ponios Harkin pasisakymo pradžią, bet susido, su susidomėjimu klausiausi kitų siūlymų, komentarų ir pasiūlymų. Tikriausiai niekam nepaslaptis, kad e, tas pasiūlymas dėl elektroninės kortelės sukėlė nemažai sąmyšio. Sa taip pat ir čia šiame komitete. Mes esame labai atviri visiems siūlymams, kaip patobulinti šį įrankį, kuris turėtų apimti nedaugiau nei dabar galiojančios paslaugų direktyvos apreptis, o paslaugų direktyvą patvirtino parlamentas ir taryba po didelio, župo ilgo proceso. Žinau, kad pamatiniai principai buvo labai ilgai svarstami 2006-aisiais, tai buvo keletą kartų paminėta čia. Ekon komitete e, ne, nekonstatuojamas kilmės principas. Vienintelis e, numatomas, vienintelė prievalė valstybei numatoma, tai įsitikinti, ar paslaugos teikėjas yra toje teritorijoje, kurioje įsteigia, kad yra. Uh, visi kiti aspektai - kontrolės, stebėsenos, reglamentavimo galios paliekamos priimančiai valstybei. Taigi tai nieko ne, nekeičia dėl būkštavimo, kad ta elektroninė kortelė esą paskatins e, netikrų e, įmonių atsiradimas, e, sukčiavimo atveju, kuomet žmonės meluos, kad jie savarankiškai dirba. Mes numatome galės priimančiai valstybei prievalę tikrinti, kaip tos e, įmonės dirba. Žinoma, e, įmonės galės ir nesirinkti, nenaudoti, netakyti tos sistemos elektroninės kortelės. Jeigu tos elektroninės kortelės sistema bus naudojama, uh, ir jeigu valstybė norės tą mm, vykdyti kontrolę, tai ji turės tokią galimybę išsiaiškinti, ar, ar asmo sulantis paslaugas yra mm, tikrai dirbant įmonė, ar tik tai kažkas mm, už ko slepiasi pašto dėžutė. Pone Harkin, manau, kad šiandienos diskusija padėjo įsiaiškinti, kas kolegas labiausiai neramina ir išgirdome, kad e, yra susirūpinimo dėl to, kaip galioja, kaip veikia paslaugų direktyva. Kad ir kokios problemos egzistuoja, jas tikrai paaštrins elektroninės kortelės atsiradimas. Kai, kai kurie, e, e, kai, kai kurios problemos yra įsivaizduojamos, kai kurios yra tikros. Bet svarbu ir tai, ir tai. Ir noriu apie tai pasikalbėti su kolegomis. Ar mums pateiktas pasiūlymas galėtų padėti išspręsti problemas, kurios dabar egzistuoja? E, kalbu apie paslaugų direktyvos įgyvendinimą. Atsakymo į šį klausimą nežinau, bet tikrai esu pasirengusi atsakymo ieškoti Kolegė kalbėjusi sakė, kad sistema yra savanoriška. Tai neprivaloma įmo, sistema įmonėms, bet jeigu įmonės nuspręstų jas naud, tą e-kortelę sistemą naudoti, tai taptų, ji taptų privaloma ša, šalyje. Sutinku iš su išsakytą nuomonę, kad turime savęs klausti, ar šiuo pasiūlymu e, pasiekiamas tikslas, kuriame kurį tas pasiūlymas išsikelia. Sutinku su kolegomis iš APP dėl paralelių struktūrų, koordinavimo ir vieno langelio visiems kontaktams. Nesutinku su komisija dėl gal galima pavojaus, kad esą e, e-kortelę panaudos kad pa, pavojus, jog tą kortelę naudos ap, tie, kurie aps, bandys sukčiauti, yra nedidelis. Tai toks pavojus yra. Reikia nepamiršti, kad ir įmonės, ir vartotojai priimančioje valstybėje narėje turi dirbti tomis pačiomis, turi turėti tas pačias galimybės ir sąlygas kaip ir tie, kurie teiks paslaugas. Kalba eina ne tik apie įmonės, kurias, e, kurios teiks paslaugas e, tarp valstybinių mastų. Svarbu užtikrinti ir lygias galimybės. Sutinku su kolegomis iš socialistų frakcijos, kad yra neatsakytų klausimų, ypač dėl paslaugų kokybės ir grįžtu prie jau mano išsakytos minties, taip pat dėl būtinybės užtikrinti taisyklių gyvendinimą. Yra daug diskutuotinų temų, terminai patvirtinti. Manau, kad dar tikrai reiks nemažai diskutuoti ir tikiuosi galimybės toliau dirbti su kolegomis šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, ponia Harkin. Tolesnis darbų tvarkaraštis, kurį aš matau pakeitimus įteikti iki spalio 24 vidurdienio o pakeitimų svarstymas numatytas lapkričio 9. Pakeitimų e, svarstymas numatytas lapkričio 20. O balsavimas komitete tuo tarpu numatytas gruodžio ketvirtąją. Plenarinėje sesijoje svarstysime, kol kas neaišku kada, nes data dar nenurodyta. Ačiū. Ir pereiname prie aštuntojo darbo tvarkės punkto direktyvos dėl Europos parlamento ir tarybos teisinio ir praktinio pagrindo E, kuris paremtų E kortelės veikimą. E, už šį klausimą atsakinga ponė Šoidrova. Prašau, ponė Šoidrova, žodis jums. Kolegos, noriu priminti, kad svarstysime MPL komiteto nuomonę, mūsų komiteto nuomonę dėl Europos paslaugų e-kortelės teisinės ir veikimo sistemos. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad ši sistema turi būti numatoma, kad ši sistema bus savanoriška, ją galės rinktis įmonės, kurios nori įveikti kai kurias kliūtis, pavyzdžiui, statybos sektoriuje. Tai susijęs su e, e-paslaugų klausimu. Padėtis čia šiek tiek geresnė, tačiau sektoriaus potencialas dar nėra išnaudotas, todėl net ne taip, kaip buvo tikimasi. Mano pirmtakai e, pasisakė ankstesnėse diskusijose, minėjo, kad yra klausimų apie, šią, apie šį, dėl šio pasiūlymo, ar tai iš tikrųjų geras, e, ger, ar siūloma gera sistema. Bandome įsivaizduoti, kaip valstybės galėtų padėti įmonėms įsisteigti priimančiose valstybėse narėse, nes kol kas e, tokių prievalių, tokios prievalės nėra. Jei jie atsirastų, mm, jeigu atsirastų elektroninė paslaugų kortelė, valstybės narės privalėtų siūlyti paslaugas įmonėms. Atsirastų prievolė išduoti e-kortelę ir įmonės neprivalėtų e, gilintis į visą Mm, informaciją, visą susijusią informaciją, jeigu noriu pradėti veiklą kitoje valstybėje narėje. Taigi tai, man atrodo, yra šios siūlymo privalumas. Šiandien, pavyzdžiui, įmonės gali kreiptis į MV, NVO arba priimančios valstybės priekybos rūmus, tačiau priimanti valstybė neprivalo tos informacijos suteikti. jeigu įmonė, įmonė turėtų prašyti tos kortelės savo e, valstybėje. O kokių privalumų tai teikia įmoniai? Savo šalyje įmonė priva, turėtų bendrauti tik su savo šalies institucijomis ir įvykdyti visas numatytas prievolės savo valstybėje ir tai užskaitytų priimanti valstybė. Man atrodo, kad būtent e, šio, šis, šio aspekto dar stinga dabartinėje sistemoje. Manau, kad nenumatoma supaprastinti e, kažkaip tai valstybėse galiojančių standartų. Tiesiog atsiranda nauja administracinė procedūra. Aš suprantu, kad yra būkštaimo dėl, dėl piknaudžiavimo. Galim pamastyti apie kokias nors garantijas e, ir, ir jas e, pasiūlyti pakeitimais. Dabar siūlau peržiūrėti tekstą. Aš pati norėčiau pasiūlyti e, kai kuriuos pakeitimus, kuriais įtvirtinami tam tikri garantai. Visų pirma, kortelė turėtų būti uh, neprivaloma. Tai, tai savaime suprantama, ji, būt, galėtų, ji galiotų 24 mėnesius ir būtų automatiškai atnaujinama tokiam pat laikotarpiui. Bet visa informacija apie e, paslaugos teikėją turi būti patikrinta. Tai nesukuria jokios papildomos naštos paslaugų teikėjui, bet taip sukurtume gerą mechanizmą ir būtų galima tikrinti visą informaciją apie paslaugų teikėją. Toliau. E, numatyta, kad galios automatiško patvirtinimo procedūra, bent jau tokia galiojo praeitie. Tačiau e-kortelė yra neprivaloma, ne, ne, nesukuriama prievalė ją naudoti Todėl manau, kad automatiško arba patvirtinimo pagal nutilėjimą e, principo nereikia taikyti. E, abi šalis, kurias tai liečia, tikriausiai jaustųsi geriau, jei galėtų taikyti kontrolę. Taigi ta nuoroda į automatinį patvirtinimą išbraukiama. Toliau numatoma prievalė atnaujinti informaciją bei uh, numatomos sankcijos asmeniui arba įmoniai, jei atnaujinta informacija yra klaidinga. Tai aiškiai pasakyta tekste. Manau, kad visi šie pasiūlymai patobulina pradinį tekstą. Mm, norėčiau išgirsti komisijos komentarus. Noriu pasakyti, kad dėl šių komentarų konsultavome su socialiniais partneriais ir su darbdaviais, ir su profsąjungo atstovais ir jie taip pat perdavė mums e, savo susirūpinimą dėl kai kurių dalykų. Dirbau su šešėliniais pranešėjais, e, bandydama tobulinti tekstą. Direktyva turi susilaukti paramos, kitaip nepasieksime sėkmės, ji liks tik tai formaliu dokumentu. Ačiū, ponė Regner. Um, Dėl direktyvos galiu pakartoti tą patį, ką pasakiau dėl reglamento galimybės. E, ant popieriaus atrodo labai gražiai, tačiau e, grėsmės ir pavojai iš tiesų yra tokie dideli, kad aš esu linkusi nepritarti šiam projektui, taip pat kaip ir reglamentui, tačiau noriu pasakyti, kad labai aukštai vertinu ponios Šoidrovos mintis apie galimus pakeitimus siekiant e, pagerinti šį pasiūlymą. Tačiau vis tik tai egzistuojančios grėsmės yra labai didelės. Noriu paminėti du pavyzdžius. Statybų sektorius e, čia labai opiai reaguotų į pasikeitusią e, situaciją statybų sektoriuje. Tarp valstybinių mastų teikiamų paslaugų skaičius yra labai didelės apimties. Štai įsivaizduokime statybvietę Austrijoje. Manau, kad stacija kitose šalise yra panašu, kad atlikus ten tam tikrą patikrą yra nustatoma, kad statybų rangovas e, klasikinė prasme, tačiau kabutėse e, e, savarankiškai dirbantis karučius stumdytojas. Ir patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad tas asmo dirba savarankiškai, tačiau iš tiesų atlikus išsamesnę kontrolę tokia įmonė elektroninės paslaugų kortelės kontekste nebūtų traktuojama kaip klasikinė įmonė. Panašių problemų kiltų ir kitose sritise, jeigu tų įmonių darbuotojai būtų aprūpinami elektroninėmis paslaugų tiekimo kortelėmis. Ir kaip galima būtų sukontroliuoti tą tariamą savarankišką darbą. Ar mes turime tam pakankamai priemonių remdamiesi dabar galiojančiais teisės aktais? Pone Šoidrovo, jūs Minėjote, kad reikia dėti pastangas, siekiant kurti bendrą rinką, tai yra bendras mūsų tikslas, tačiau čia reikėtų pradėti nuo ne elektroninės paslaugų teikimo kortelės, o nuo visoje Europoje veikiančios įmonių bendradarbiavimo sistemos ir įstaigų bei žinybų bendradarbiavimo sistemos. Kaip ta sistema veiktų, jeigu aš turėdama vokiečių kalbą išduotą elektroninių paslaugų tiekimo kortelę nuvykčiau į Estiją ir bandyčiau ten savo paslaugas siūlyti arba Ispanijoje. Tai reikia numatyti tinkamas galimybės bendroje sistemoje tą informaciją, kuri yra kortelėje saugoma vokiečių kalba, šversti į kitas ES valstybių narių kalbas ir aš manau, kad dabartinė sistema tokių galimybių nenumato. Taigi įgyvendindami direktyvą turime dėti visas pastangas, kad pati bendroji rinka veiktų ir kad būtų skatinamas įstaigų ir žinybų bendradarbiavimas. Aš galiu da, jums dar šimtus tokių pavyzdžių pateikti. Deja, sistema veikia nepakankamai, teikiant paslaugas tarp valstybinių <clears throat> mastų, informacija nėra keičiamasi tinkamai, nes mūsų pasiūlymai turi būti naudingi tiems ir visiems tiems, kurie nori teikti atitinkamas paslaugas. Pone Harkin žodis. Ačiū. Aš, man atrodo, pasakiau viską, ką norėjau pirminiam savo pasisakymę. Esu labai dėkinga pranešėjai už jos bandymą sukurti reikalingus saugiklius, bet aš dar drąsiau elgčiausi negu jie. Aš remsiuosi, remsiu tai, kad būtų išbrauktas statybų sektorius. Būtų gal įdomu, šiek tiek detaliau papasakosiu, e, ką jį turi galvoje, kai kalba apie patvirtinimo darbo išbraukimą aprobavimo išbraukimą. Bet šiaip aš aišku e, remiu juos pasiūlymus dėl nuobaudų. Bet kaip aš jau sakiau, reikia detaliau viską panagrinėti. Turiu vieną klausimą komisijai. Jeigu elektroninė kortelė išduodama, o elektroninės kortelės dabar yra išduodamos neribotam laiko tarpui, ar vėliau išduodančioji valstybė narė gali išreikšti prieštaravimu. Pasipriešinti tokios kortelės išdavimui. Ar yra. Nele, ar nėra galbūt galimybių tokio prieštaravimo išreikšti, pasinaudojant priežastimis, pas, pateisinimu tokiu, kad reikėjo viską išsiaiškinti prieš išduodant kortelę. Taigi štai ką aš noriu paklausti. Ar yra kažkokių privalomų reikalavimų valstybei nariai? kuri išduoda tą e-kortelę. Ir paskui dėl vienos ar kitos priežasties e, tą kortelę galbūt reikia atimti. Ar bus kažkokiu apribojimu valstybei? Ar apsiribosim tik tuo, kas yra parašta paslaugų direktyvoje? Kitaip tariant, jeigu valstybė narė būtų bandžiusi išsiaiškinti kai kuriuos klausimus gavusi paraišką, bet to nepadarė. Ar ji dabar gali pavėluotai tą padaryti? Dar norėčiau prisiminti tai, apie ką kalbėjo ponė Regner. Jeigu viena valstybė išduoda elektroninę kortelę, ar tai turi kokių padarinių kitoms valstybėms, kurios uh, turi nuspręsti, ar išduoti kortelę ar ne. Aš ne, nesitikiu, kad jūs man duosite aišku atsakymą, bet aš norėčiau, kad būtų šiek tiek aiškiau tų klausimų. Ačiū, ponė Harkin. Martin, pirmiausia, paskui komisijai žodis. Pone Martin, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mes labai, labai skeptiškai vertiname šią direktyvą dėl to, Koks bus taikomas juridinis pagrindas Europos paslaugų e-korteliai? Aš galiu pasakyti, kad mūsų frakcija iš tiesų labai skeptiškai vertina. Iš tiesų, e, kortelės atnaujinimas automatiškai būtų numatytas. Europos komisija galbūt priims kažkokių papildomų deleguotojų teisės aktų, kurias leis valstybėms narėms uh, E, kurie leis valstybėms narėms kelti papildomų reikalavimų prieš išduodant kortelę. Ir dabar siūlomas juridinis pagrindas, juridinė bazė e, yra labai mums neprimtina, nes iš valstybės narės atimama labai daug teisių. Jeigu nacionaliniai reglam... įstatymai pasikeis e, kol... iki to laiko, kai reikės atnaujinti kortelę Kaip bus? Ar nebus taip, kad bus klastojamos tos kortelės? Valstybė narė turi būti motivuota pasirūpinti, kad to nebūtų. Mums atrodo, kad trūksta labai daug dar konkrečių paaiškinimų. Dar kartą galiu pakartoti, kad mes turim daug dviejonių. E, absoliutistinės bendrosios rinkos siekis spaudžia Europos teisės aktų rengėjus atsiprašau už išsireiškimą, atsisėsti ant valstybių narių suverenumo sprando. Ir labai apgailestauju, ponė pranešėja. Akivaizdu, kad uh, turėtų būti atvirkščiai. Valstybės narės turėtų sėstis ant Europos komisijos sprando. Ačiū. Komisijos narys dabar. Komisijos e, atstovas, atsiprašau dabar. Pabandysiu atsakyti panios Harfin klausimus, ar norit, kad bendrai pakomentuočiau? Galit visus klausimus atsakyti. Aš atsakysiu tik tai konkrečiai klausimą, kuris buvo man skirtas, panios Harkin. Valstybė narė, glaustai tariant, išlaiko visus įgaliojimus atlikti tyrimą ir prireikus uh, sustabdyti e-kortelės galiojimą arba visiškai ją atimti iš paslaugų tiekėjo, jeigu bus pagrindo galvoti, kad e, kažkas yra ne taip. Tai, kad kortelė yra išduota, netima iš valstybės narės teisės atlikti tyrimą vėliau. Valstybė narė gali tikrinti kortelės naudojimą praktiškai ir panašiai. Kitaip tariant, kortelės išdavimas nieko nepakeičia. Aš e, manau, kad jūs jau ir pati atsakėt savo klausimą. Ar kortelės sustabdymas ar anuliavimas vienoje valstybėje narėje turės įtakos kitoms valstybėms narėms? Neturės, jeigu tai yra daroma valstybėje išdavusioje kortelėje, jeigu problema ten iškilo. Bet jeigu kažkas atsitiko e, ten, kur paslaugos yra teikiamos, jeigu paaiškėja, kad paslaugų tiekėjas nėra teisėtas e, paslaugų tiekėjas savo tėvinėje, tada kortelės išdavimas gali reikšti, kad e, ji suspenduojama visoje Europos Sąjungoje, visur, visose valstybėse narėse. Ta prasme, e, uždraudimas galios visoje Europos Sąjungoje. Bendrai komentuojant, Austrijos pone kalbėjo apie Austrijos problemas. E kortelė, aš jau pasikartosiu turėtų palengvinti e, valstybės institucijoms išsiaiškinti e, fiktyvius e, savarankiškai dirbančius žmonės. Jeigu paaiškės, kad vienas ar kitas žmogus savo tėvynėje iš tiesų nedirba savarankiškai, yra tik tai fiktyvus, jis negalės gauti jokios kortelės. Reikia, jis turės valstybė nariai išsiaiškinti, kad tas žmogus iš tiesų dirbtų, kad iš tiesų teiktų paslaugas savo tėvynėje. Jeigu yra prašoma gauti e-kortelę, turės būti surinkti įrodymai, kad tos paslaugos iš tiesų tiekiamos. Jeigu žmogus nesiekia gauti tos e-kortelės, tai jis gali ir toliau daryti, ką tik nori, tą savo fiktyvų darbą toliau dirbti. Bet aš galiu pasakyti, kad E-kortelė jokių būdų nepalengvins su pašto dėžučių įmonių veiklos ar fiktyvių savarankiškai dirbančių žmonių. Ypač dabar, jeigu pradėsim dažniau keistis elektroniniais duomenimis, turėsime daugiau galimybių apie, e, išsiaiškinti apie nesažiningumo atvejus. Ačiū, dabar suteiksiu žodį paskutiniam apibendrinimui poniai Šoidorovai. Všem e, kolegyním a kolegům za vyjádření, děkuji tak. Dėkuoju kolegoms už nuomonę. Ir noriu padėkoti komisijai. Galiu pasakyti, kad aš nesurengiau direktyvų, neparašiau direktyvos. Aš esu tik tai pranešimo autorė. Mano darbas yra išnagrinėti pasiūlymą, galbūt pateikti pakeitimų. Jeigu paaiškės, kad tie pasiūlymai gali būti e, pakeisti. Aš suprantu, kodėl jūs norite pasipriešinti tam projektui, bet aš įsivaizduoju, kad dėl kitų priežasčių negu tos, apie kurias kalbėjo Marta, kuri pasisako prieš e, vidaus rinką iš principo, aš įsivaizduoju, kad jūs norėtumėt. E, panaikinti tos kortelės galiojimą rinkoje. Aš norėčiau, kad ši priemonė būtų funkcionali. E, poniai Harkin galiu pasakyti. Ji pateikė klausimą, kodėl aš kalbu apie sutikimą pagal nutilėjimą, nutylint. Europos komisija tai pasiūlė, jeigu priimančios valstybės administracija neišduoda neigiamos nuomonės, daroma prielaida, kad sąlygos yra tenkinamos ir paslaugų tiekėjas gali vykdyti savo verslą. Tai yra vadinamas e, patvirtinimas e, nutylint pagal nutilėjimą. Taip veikia e kortelė. Tam, kad e, priimančiai valstybė būtų garantuota, e, Ir neužtektų tik tai to tylaus patvirtinimo. Gali būti, kad kažkas bus vėluojama, bus kažkokių nesupratimų ar neiškumo. Taigi, kad būtų priimančių valstybė tikra, kad viskas vyksta teisingai, e-kortelė turės būti patvirtinta formaliai, ne tik pagal nutilėjimą. Europos komisija daugiau komentuoti to klausimo nebegali, bet aš manau, kad tam, kad išvengtumėm kažkokių nesusipratimų e, patvirtinimo procese, sutikimas turėtų būti reiškiamas aiškiai. Taigi tiek aš galiu pasikalbėti apie tą tylų patvirtinimą. Kitaip tariant, Aš dar pažiūrėsiu, ar galim projektą pagerinti, ar galima jį e, labiau priimtinai jums visiems padaryti. Ačiū už tokią svarbę diskusiją. Mes e, dabar e, turim dar daug laiko šiam pranešimui e, teikti pakeitimus galima iki spalio 24 dienos. Taigi turim laiko veikti, turim laiko pasvarstyti. Ir lapkričio 20 yra numatytas balsavimas e, kitose komite, e, užimtumo komitete. Taigi pasinaudokime mums liekančių laikų, kad galėtumėm pasiekti kuo geresnį rezultatą. Labai ačiū. Ačiū, kad e, dalyvaujate šioje nušviečiančioje ir galbūt supainiojusioje diskusijoje. Kitas komiteto posėdis spalio 10 dieną. Iš ryto ir po pietų. Iki to linkiu visiems geros kloties. Ačiū.